the President of Ireland. Aš nukirtau. Airijos prezidentas. Meine Damen und Herren, Ponas ir ponai. Prašom sėstis. There is your headphone on the right. Meine Damen und Herren, es wäre eine große Ehre. Ponios ir ponai, man didžiulė garbė pristatyti Jums poną Higginsą, Airijos prezidentą, ir pasveikinti jį atvykus į Europos parlamentą. Sveiki atvykę. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mielas kolegės, mėly kolegos, ponas Higginsas šiandien pasakys mums kalbą. Tačiau prieš sutikdamas jiems žodį pasakysiu, kad sveikinu Luksemburgo, Luksemburgo hercogą Gijom ir jo žmoną mūsų lankytojų tribūnoje. Taip pat labai džiaugiuosi, kad mūsų tribūnoje sėdi ir ponia Higgins, Airijos prezidento žmona. Ponia Higgins, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Ponios ir ponai, dabar kalbės Airijos prezidentas ponas Higginsas. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komisijos nariai, gerbiami Europos parlamentarai. Aš noriu padėkoti Jūs už sutiktą galimybę kreiptis į šią asamblėją, kuri demokratiškai vienyje tiesiogiai išrinktus 27 valstybių narių, netrukus 28 valstybių narių piliečius, piliečių atstovus. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiamas komisijos narė. Kreipiausi jūs airiškai ir dar kartą dėkuoju iš galimybę kreiptis kartu į šią asamblėją, kuri buvo tiesiog išrinkta ir atstovauja, kaip jau minėjau, ES 27, netrukus 28 valstybių narių piliečių atstovus. Gerbiamas pirmininkė, airiškai kreipiausi jūs kaip airijos prezidentas. Airija tai yra sala, kuri visada buvo susijusi su Europos reikalais. Tai yra šalis, kuri visada žiūrėjo aplinkinį pasaulį. Jo žmonės visada palaikė stiprius ryšius su Europos šalių kultūra ir Europos pažinimu, su visa jos įvairovė nuo seniausių laikų. Airija tai tauta, kuri vertino Europos naitą kiekviename šimtmetyje iki pat dabarties, kai Airija jau septintą kartą pirmininkauja Europos ministrų tarybai. Tai yra mūsų 40-ieji narystės ES metai. Ar tai būtų mūsų senos keltiškos sąjėtos, ar mūsų nuolatiniai ryšiai su Europos erudicija ir žiniomis, šilaikinės e, nuoseklios Europos vienybės rėmimas, mes, airiai, visada buvome ir esame europiečiai savo sąmonė ir įsipareigojimuose. Europa visada užėmė svarbę vietą airiškame mentalitete. Mūsų airio kalboje visuomet egzistavo Europos mitologija. Ir kai kuriuose mūsų šiuolaikinėse pjesėse primename tie laikai, kai airiškoje 18-19 amžiaus airiškose kaimiškose mokyklose buvo naudojamasi klasikiniais graikų ir romėnų mitologijos šaltiniais dar prieš anglų kalbos vartojimo paplitimą. Arijų kalbai, kuri buvo vartojama prieš anglų kalbos įsigalėjimą, didelį įtaką darė senovės Europos mitai, ypač garsus mitai apie jūrą ir tremti, tokie kaip, pavyzdžiui, Homero Odisėja. Literatūros srityje Europos toms buvo rodoma e, ilgalaikė pagarba dėl kultūrinės įvairovės. Ir e, neretai ta kultūrinė E, įvairovė yra susiformavusi iš mitolo, bendro mitologinio pagrindo. Tačiau airių dvasioje ir protose brendo noras labiau prisidėti prie Europos. Taigi 1950 m. Liepą tuometinis Airijos premjeras John Costello kartu su Airijos užsienio reikalų ministru Nobelio taikos premijos laureatu ir vienu iš Amnesty International įkūrėjų Seanu McBride keliavo į Liuksėjį Lebang oficialiai atšvesti 1400-asis gimimo metinės vieno iš didžiausių Airijos Europos šventųjų ir mokslo žmonių - Kolumbanus. Kolumbanus kartu su Šventuoju Galas ir kitais įkūrė mokymo centrus, kūrė rankraščius, iliustruotus rankraščius, steigė vienuolynus ir bendrijas visoje Europoje, nuo Šiaurės Airijos iki Bobijo, kuri, kuriame ir mirė Kolumbanus. Šioje pilietiškumo dvasioje europinių lygių, kuri gali motivuoti europiečius, norinčius dviems žodžiams Europa ir sąjunga suteikti išbaigtumo prasme, Ir žmogiškojo klėstėjimo dvasioje aš noriu kalbėti apie šiuos metus, kurie pavadinti Europos piliečių metais. Tačiau dar keletą žodžių apie susitikimo Liuxio Leban 1950 m. Liepą. Panašiai kaip ir šio laikinio laikotarpio kai kurie susitikimai, tikroji šio susitikimo darbo tvarkė nebuvo viešai paskelbta. Negirdžiu. Yes. Apie posėdį Liuksei Lebon Kaip sakiau, panašiai kaip ir šiuolaikiniai posėdžiai, tikroji to susitikimo darbo atvarkė nebuvo viešai paskelbta. Susitikimo tikslas turėjo būti ekleziastinis, juk jame dalyvavo popiežiaus nuncijus Prancūzijoje monsinjoras Ronkali, vėliau tapęs popiežiumi Jonui 23-uoju, taip pat ir Bobijo vyskupas – Tačiau mes žinome iš garsios Sorbonos mokslininkės Marguerite Marie Dubois darbų, modernistės, lingvistės, filosofės ir leksikografės, kad šis renginys buvo iš tiesų organizuotas, kad galėtų susitikti Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas su kitais vienminčiais iš daugelio Europos e, šalių, kurie norėjo aptarti puikią Šumano idėją, tai yra apjungti Europos šalis. Šumanas kuri žinojo apie Airijos pastangas, paminėjo ir priminė e, e, vienuolių piligrimystę ir šventas keliones ir paskelbė Kolumbanus šventuoju globėjų visų tų, kurie siekia kurti vieningą Europą. Ir tas Šumano susitikimas ir vėlesni, vėliau sekė susitikimai, kuriuose dalyvavo tokie asmenys kaip Žanas Monė, buvo atsakas į netolimus ir siaubingus įvykius. Tačiau mes neturime pamiršti ir aš pabrėžiu tai šiandien, kad šiame savo atsakė jie pripažino ir sėmėsi įkvėpimo iš europinės minties ir erudicijos, filosofijos, moralinių nuostatų ir gausių europinės minties impulsų. Nes jie siekia kad siekia ne vien, kad po karo įsigalėtų taika, bet žymiai svarbiau sukurti Europos viziją žmonių dirbančių kartu integruotai Europos viziją. Tai nebuvo vien kažkoks abstraktus dalykas, tai buvo praktiniai pasiūlymai, kurie, kurie buvo, kuries, kuriuos siūlant buvo remtasi bendra patirtimi, kurie suvienijo ekonomiką ir etiką savo lūkesčiuose kurti bendrą visų Europą. Europos įkūrėjų kvepimo ir laimėjimų negalima vertinti kaip savaime suprantamo dalyko, tai yra palikimas. Šiandien Europos piliečiams grėsia nesąmoningas nuslydimas į disharmoniją, į socialinės sanglaudos praradimą, rasizmo atsinaujinimą, demokratinės atskaitomybės trūkumą. Ir šie, kalbant apie sprendimo prieimimą ekonominėje ir fiskalinėje srityje, ir šie grėsmingi dėmesys kybo virš Europos, Europos, kurie anksčiau daugiau vilties teikiančiais laikais pasirinko savo himno pagrindu ne kažką šio laikiško, o Friediko Šilerio poemą, poemos Odė džiaugsmui tekstą ir muziką, kurią sukūrė Liudvitas Bankovenas, tai yra 9-ąją Liudviko van Beethoveno simfoniją. Šimtmetais buvo dedamos pastangos, kad Europos piliečiai užsitarnautų balsavimo teisę. Parlamentai yra labai svarbus. Piliečiai iš parlamento tikisi atskaitomybės ir strateginių alternatyvų. Ir jeigu nacionaliniai parlamentai, jei Europos parlamentas prarastų gebėjimą būti atskaitingais, kur dar būtų galima ieškoti atskaitomybės? Ar dar yra kokia nors alternatyva, kuri galėtų atitikti išsameis svarstymais grindžiamos demokratijos reikalavimus? Manau, kad ne. Tačiau aš manau, jog Europos parla parlamentas ir parlamentai turi remtis e, patarimu, e, patirtimi, paveldėta patirtimi ir šių laikinio intelektinių darbų. Ir jie tai turi daryti pluralistiškai. Aš suprantu, kad šiais metais, Europos piliečių metais, Jūs kaip parlamentarai, jūs esate ES sutėtinė dalis, kuri yra renkama. Jūs išrinko piliečiai tiesioginiu būdu tą pačią dieną. Ir aš noriu visiems jums palinkėti, kad savo svarstymuose ir ypač jūsų dialogija su rinkėjais, su Europos e, e, rinkėjais, jūs lydėtų sėkmė. Jie, piliečiai, pasitikė parlamentais kai jie balsuoja ir jie teisėtai tikisi, kad parlamentai atsilieps jų poreikius. Aš džiaugiuosi, kad padidėjo įtaka sprendimų prieimimo e, įgaliojimuose. Europos parlamentas įgyjo didesnę įtaką daugiamečio biudžeto sudarimo procese. Anksčiau parlamentas neturėjo tokių įgaliojimų, kai aš anksčiau dalyvavau čia 1996 metais. Ir aš jums linkiu, kad šiame procese jūs įgyventumėte šios įsipareigojimus Europos piliečių labui. Jūs galėtumėte paklausti, kaip ES įkūrėjai elgtųsi dabartinėmis aplinkybėmis. Mes žinome, kaip sunku yra institucijoms, įskaitant šią instituciją, dirbti, įveikiant pačią sunkiausią krizę, kurią patyrė ES nuo jos įkūrimo. Kiek pastangų yra įdėta siekiant, kad greita ir konstruktyvi reakcija būtų adekvati krizės mastui. Ir mes čia negalime pasikliausti tokiais šaltiniais, kurie nėra atskaitingi. Mes negalime nekreipti dėmesio į tai, jog Europos piliečiai kenčia nuo padarinių, kuriuos sukėlė tokių įstaigų kaip reitingavimo agentūros veiksmai ir nuomonė. Šios įstaigos skirtingai ne parlamentai nėra atskaitingos. Daugelis, mūsų, daugelis mūsų piliečių vertina atsaką į krizę kaip ne vieną lytį, nenoseklų, kartais pavėluotą ir netitinkantis skubos reikalavimų bei rodanti nepakankamą solidarumą. Iškilus dabartiniams grėsmingoms ekonominėms aplinkybėms, piliečiai mano, kad Apskritai kalbant, pastaraisiais metais ekonomikos vystimasi skatino tik sausi ekonominiai interesai, pavyzdžiui, apskaičiavimai grindžiami poveikio spekuliacinėms rinkoms vertinimu. Ir buvo grindžiami poveikio spekuliacinėms rinkoms vertinimu, o netinkamu sunkios Europos piliečių, kurie ES nariai padėties supratimu ir įsijautimu į šią padėtį. Turime atsižvelgti į visus išteklius, kuriuos turi ES - politinius, socialinius, ekonominius. Reikės remtis Ir čia reikia e, laikytis moralinės dvasios. Priimdami iššūkius, kurie Europoje iškyla šiuo metu, ypač kalbant apie nedarbą, mes negalime pasitikėti vien logistinės ekonominės teorijos versija. Teorijos, kurios prielaidos yra abejotinos ir kurioje nesižvelgiama į socialinės pasiekmes. ši logistinė ekonominė teorija yra pernelik siaura. Jos prielaidos yra per siauros, intelektinė prasme kvestionuojamos ir neatsižvelgiama į socialinės pasiekmes. Vietoj kalbų, kuriuose Europą apibrėžiama kaip vien ekonominės konkurencijos tarp silpnųjų ir stipriųjų erdvė, mūsų piliečiai laukia solidarumo ir sanglaudo žodžių dosnios ir įtraukios retorikos, kuri atitiktų besivystančią politinę sąjungą. Sąjunga, kurie siekia pasiekti taiką, klėstėjimą, įtraukti ir pagarbą tarp kartų. Tai yra labai rimtas iššūkis. Ir ne vien dėl rizikos, kuri, kad gali kilti sąjungos teisėtumo, legitimumo krizė. ES įkūrimo sutartys yra išmės, iš esmės grindžiamos pagarba asmens orumui, laisviai, demokratijai, lygybei, įstatymo viršinybei ir žmonių teisių gerbimui. ES įgauna savo teisėtumą iš piliečių paramos ir šis ryšys su piliečiais, jų tikėjimas, jog jie yra ES ir ES sukurta jiems, yra fundamentalus. Be jo mes dreifuotume be tikslo. Piliečiams reikia, kad ES būtų artima jų širdžiai ir jų protui. Jiems reikia nuraminimo, patikinimo, kad ši sąjunga liks ištikima steigimo sutartims. Jau praėjo daug metų, kaip Žakas Deloras pareiškė, Europoje reikia sielos. Bet tai yra tiesa ir dabar. Mes neturime užmiršti, jog esame paveldėtojai labai svarbaus Europos vertybių rinkinio. Tai yra graikų demokratija, romėnų teisė, judėjų krikščionių tradicija, reformacijos laikotarpis, švietimo amžius, didžioji demokratinė revoliucija, kuri prasidėjo Prancūzijoje. Todėl Europoje yra kur kas daugiau, ne vien konkurencinga ekonominė erdvė, kurioje mūsų piliečiai raginami ir šių reikalaujama savo gyvenimus pašvesti abstrakčiam ekonomikos ir visuomenės modeliui, kurių esminių prielaidų jie negali nei kvestionuoti, nei išbandyti demokratiškai rinkimų keliu. Žvelgdami ateitį turime pasisemti stiprybės iš ES įkūrimo vertybių, tarp jų sanglauda ir solidarumas, tarp valstybių narių, tarp piliečių, tarp ES ir likusio pasaulio. Mums reikia sutelkti pastangas geresnės ateities kūrimui Kaip sakė Jacques Delors, Europai reikia ne vien ugnegesių, Europai reikia ir architektų. Pirmoji ir skorbiausia užduotis Europoje yra vėl užtikrinti tvarų ir patikimą užimtumą, grįžti prie laus ekonominio augimo. Nėra žalingesnio visuomenė ir labiau žlugdančio atskirą individą dalyko nei nuolatinis nedarbas, ypač tarp jaunimo. Šiandien ES 26 milijonai jaunų žmonių neturi darbo, 115 milijonų žmonių grėsia skurdas ir socialinė atskirtis. Mes negalime leisti, kad tai tęstusi. Airija, pirmininkaujanti valstybė, visada rėmėsi steigimo sutarčių dvasios jėga. Airija, kaip ir mikaujantį valstybę, didelį dėmesį skiria darbo vietų kūrimui. Europos vadovų taryba sutarė, kad neuž, nedarbo mažinimas yra vienas iš svarbiausių socialinių iššūkių. Prieš keletą mėnesių vykusiame šioje vadovų taryboje jūs, prezidente, teisingai pastebėjote, kad nedarbas ir skurdas gali paplisti po visą Europą. Ir aš sveikinu sustarybą vadovų tarybo dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos ir svarbu, kad šita iniciatyva įsigaliotų kitais metais. Aš taip pat sveikinu susitarybą taryboje dėl jaunimo garantijų, kurios leis jauniems žmonėms, jaunesniems negu 25 metų amžiaus, gauti geros kokybės darbą, mokslo vietą, stažuotę. Bet mums reikia daugiau. Mes turime užtikrinti, kad moteris lygiaverčiai galėtų dalyvauti darbo rinkoje, kad vyresnio amžiaus žmonės nebūtų, nebūtų palikti nuo šalyje ir kad jie po ilgo nedarbo galėtų sugrįžti į darbo rinką. Mes turime užtikrinti, kad visi ES piliečiai netekę darbo vėl galėtų surasti kertlę ir nepatektų į socialinę atskirtį. Mes taip pat turime pagalvoti, kaip paskatinti žmonės kurti darbo vietas. Mes turime daugiau dėmesio skirti ir remti mažas ir vidutinės įmonės, kurios yra bendruomenės gyvastis ir pagrindas. Taip pat mes turime remti tuos, kurie kuria darbo galimybės savo ir kitiems. Mes turime skatinti išmanumą, inovacijas ir verslumą. Europos svarbiausia vizija neapsiriboja vien savo reikalais. ES, jos modelis įkvėpė, kita, įkvėpė kitas šalis siekiant demokratinių institucijų steigimo. Nors dabar situacija gerėja, tai nereiškia, kad tai buvo visada. ES visada buvo vilties žiburių ir paskata blogesnėje padėtėje esantiems pasaulio piliečiams. ES gali vadovauti e, globalių mastų, reikšdama vieningą nuomonę dėl įvairiausių problemų, klimato kaitos, pripažindama e, e, pastangas spręsti globales problemas, sprendžiant mai, apsirūpinimų maisto problemą. Taigi Europa gali pasiremti savo patirtimi ir bendradarbiauti su likusiu pasauliu, kovodama su badu ir sprendžiant ekonominės problemas ir taip pat pasitinkant kitus iššūkius. Tai yra kovojant su badu, sprendžiant apsirūpą maistų problemas. Mes, spręsdami šias problemas solidariai su kitais partneriais, manau, galėtume daug ko pasiekti kaip priemonės, kurios pakeis mm, šimtmečio vystimosi tikslus, atsižvelgs į įvairovę, kaip bus atsižvelgta į skirtingus požiūrius ir vyst, vystimasi. Aš tikiu tokia Europos Sąjunga, kuri turi drąsos pripažinti viską, kas buvo įspratėjai, skaitant imperijų laikotarpius tamsiuosius laikotarpius, kad tai daro sąžiningai ir jinai sugeba priimti įsipareigojimus ir savo ateitį įsipareigojimo vertybėms, kurios apima visą žmoniją, gerbdama ir saugodama įvairovę. Ir ši Europa turi įnešti didžiulį indėlį ne tik Europos piliečių, bet ir pasaulinės bendruomenės geroviai. ES gali vadovauti, kuriant tam tikrą etinę globalizaciją, kurioje pripažįstama atsakomybė tarp kartų. Tokio integruoto požiūrio, kuris leistų siekti šio tikslo, šiuo metu kaip tik ir trūksta, ir tai sakau visiškai nuoširdžiai. Vyraujanti mąstymo kryptis, atrodo, pateko į tam tikrus intelektinius minties Vyraujanti mąstymo kryptis, atrodo, pateko intelektinius minties struktūrizavimus pastus, kuriems negali pasi, pasipriešinti ir iš kurių nesugeba, o kartais net ir nenori išsivaduoti. Nesant galimybę svarstyti kitas, kitus galimus modelius ar požiūrius, kyla pavojus nuslysti į tam tikrą moralinį ir intelektinį neįgalumą. Visgi turime turtingą intelektualių ir radikalių darbų palikimą, kurio galime remtis šiame šiuolaikiname pasaulyje. Čia mūsų bendrame intelektinėme palikime, energingose naujos minties, mąstymo būdo paieškosiomis, kurios pasižymėjo, kuriomis pasižymėjo Europos švietimo amžius, pats yra susiformavęs iš ankstesnių švietėjiškų sąjūdžių. Tai yra įspūdingas disidentiškos e, ir radikalios minties pavyzdžių. Nepamirškime to įspūdingo pavyzdžių, kurį parodė šie disidentai mąstytojai - Didro, Kantas ir Herderis. Jie savo laiku išvelgė trūkumų švietėjiškoje mintyje, kuri rėmė imperiją ir drąsiai metė jai iššūkį savo knygose, pamfletuose ir viešuose pasisakymuose. Logistinė ekonomikos skriptis, kuri yra pirmaujantis ekonominės teorijos modelis ir kuri šiuo metu vyrauja, žinoma, yra naudinga tam tikromis ribotomis ir aiškiai apibrieštomis sąlygomis. Tačiau ji yra nepakankama norint išspręsti ir kurti ateitį. neoklasikinės ekonomikos skriptis tikrai yra naudinga tam tikroms ribotams ir aiškiai pirktoms užduotims atlikti, tačiau ji nepakankama, norint išspręsti problemas ir kurti ateitį. Mums reikia naujos, esminės politinės ekonomikos ir emancipuojančio požiūrio. Ir aš manau, jog tai yra įmanoma. Dėl to dominuojančio modelio Čia kalba ne vien apie požiūrį, kalbama apie politinius pasirinkimus. Skubiai reikia naujų sąsajų tarp ekonomikos, visuomenės ir politikos modelių. Tai būtina tikras pluralistinės pasirinkimo galimybės politikoje, jau nekalbant apie demokratinę atskaitomybę ir aktualumą, kalbant apie šiuolaikinės problemas. Ir jeigu mes jas turėsime, galėsime išspręsti šiuolaikinius iššūkius. Kaip Europos parlamentarus aš raginu jūs įtraukti šiuos naujus modelius į Europos žodyną, į Europos požiūrį, suteikti jiems erdvės Europos struktūrose, komitetuose ir ES institucinėje struktūroje. Bet kad galėtume įgyvendinti tokį požiūrį, čia labai svarbus visuomės intelektualų vaidmuo. Jie raginami viešai ir vienareikšmiškai pareikšti, Europos problemos nėra vien techninio pobūdžio ir tikrai nėra išsprendžiamos vien technokratinėmis priemonėmis - demokratinės atskaitomybės sąskaita. Prielaida, kad piliečiai ir jų atstovai nėra pakankamai išprusę fiskalinė ir ekonominė srityje, kad galėtų priimti sprendimus, politinius sprendimus reikalingus jų gyvenimui. Tokius sprendimus, kurie susiję su nedarbu, būsto problemų, sveikata, švietimu ir aplinka, sukelia labai rimtas teisėtumo, legitimumo pasiekmes. Tokia prielaida kelia grėsmę pačiai demokratijai. Ir jeigu tokia bekūnė ekonominės erdvės samprata būtų naudojama pakeisti žmonėms, visuomenėms ar valstybėms, būtų prarastas ryšys su istorija, su šiuolaikiniais iššūkiais ir neturės jokios moralinės sąsajos su etika ir solidarumu. Jie stengsis apeiti, o ne priimti dabartinius šūkius. ES, jei jie trakultuojama kaip didžiulis projektas, privalo remtis intelektiniu palikimu, intelektinę vaizduotę, ir dabartinių Europos žmonių talentų bei gebėjimais. Visiškai autentiška sąjunga yra tuomet, jeigu vienas iš jos buožų yra solidarumas. Ir baigdamas noriu pasakysiu, kalbant apie Europos sąjungą, jeigu kalbėsime apie Europos sąjungos autentiškumą, reikia permainų, permainų sąmonėje ir įsipareigojimuose. Reikia iš naujo įvertinti idealizmą, intelektinę stiprybę, moralinę drąsą, kurie stimuliavo ES įkuriejus. Europos valstybės narės tai tautos turinčios bendrą istoriją, turinčios, ben, turinčios bendrus poreikius ir galimybės. Ir jeigu mes savo vert, vertinsime savo žmonės kaip priklausomus nuo reitingavimo agentūrų nuomonės, agentūrų, kurios nėra demokratiškai skaitingos ir iš tiesų yra linkusios daryti klaidas, nekarta tai buvo patvirtinta, tuomet Užuot būdami piliečiais, mes tiesiog įgysime paprastų vartotojų statusą. Šachmatų, tapsime šachmatų lentos pėstininkais fiskalinėme žaidime. Fiskalinėme žaidime, kuris pagrystas silpnomis, nepatvirtinamomis ir neretai neskelbiamomis prielaidomis. Taigi siekis, kad mūsų sprendimai būtų normatyviniai, o ne siaurai technokratiški, manau, daugiau ne mūsų intelekt, yra daugiau ne mūsų intelektinių gebėjimų integravimas. Mes turime ginti ir gilinti demokratiją. Ir aš pripažįstu, jog daugelį atvejų logistinė ekonomika yra tikrai naudinga. Tačiau Jei logistinės ekonomikos metodai būtų naudojami kaip pakaitalas integruotai daugia disciplininiai erudicijai, kuri būtina spręsti dabar, spręsti dabartiniams iššūkiams, tai toks pasikliovimas vien technokratinių požiūrių būtų visiškai nepakankamas. Jeigu mes norime įgyvendinti ir sukurti ES, kurioje vyrautų taika ir klėstėjimas, taip kaip numatė įkurėjai, aš manau, kad mūsų piliečiai trokšta, jausdami visiškai suprantamą baimę dėl esamų aplinkybių. Reikia tokios strategijos, kuri būtų pagrista visų socialinių mokslų, etikos ir filosofijos nuostatomis. Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, komisijos nariai, frakcijų pirmininkai, tikiuosi, kad iš skirtingos istorijos santokų, iš mūsų dabartinių problemų, baimių ir lūkesčių susiformuos atsakas, kaip daugias palvis audinys, atspindintis mūsų stipresias pusės, integruojantis mūsų atmintį ir patirtį, integruojantis mūsų žmogiškąją viltį. Nesvarbu, ar jis bus grįstas racionalių protų, ar perpintas dvasiniais dalykais, malda, tai nėra svarbu. Svarbu yra tai, kad jis tiktų mums visiems, kad mes visi kartu galėtume dirbti, bendradarbiauti kosmopolit, kosmopolitiškame pasaulyje, užtikrindami pagarbą tarp kartų, įtraukiant mūsų piliečius kaip lygiateisius žmonės. Mes, ES piliečiai, norime kartu sukurti tikrą sąjungą, kuri būtų verta odės džiaugsmui, kad ji atitiktų Šilerio poemą, kuri iš pradžių buvo pavadinta Laisvės siekiu. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju prezidentė Higgins už puikią kalbą. Aš nežinau, ar kiekvienas parlamentaras sutarė, pritarė jūsų mintims iki smulkmenų. Aš labai įdėmiai klausiausi jūsų Ir galiu pasakyti štai ką. Pasakyti galiu, kad Airija yra laiminga valstybė turėdami tokį puikų šalies prezidentą. Dėkoju už jūsų puikų pasisakymą.